buvo e, pasakyta, buvo pasakyta, jog ES telks lėšas, kad e, žmogaus teisės būtų gerbiamas toje stovykloje. Dėkuoju. Dėkuoju, panai Salafrankai. Mėly kolegos, kaip jūs žinote, yra pateiktas rezoliucijos projekto pasiūlymas, dėl jo e, balsuosime rytoj 12 valandą. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra tarybos ir komisijos pareiškimai, naujos gaisrų tekstilės fabrikose aukos visų pirma Bangladeše, Bangladeše tekstilės fabrikuose. Pone Kreiton, žodis jums tarybos vardu. Ačiū pirmininkė, gerbėmiai nariai. Neseniai įvykęs gaisras Ašulija fabrike netoli Dakos buvo tikra tragedija. To baisaus incidento metu žuvo daugiau nei šimtas žmonių, daug iš jų buvo jaunos moteris. Ir žinau, kad mes visi esame sukrėsti to, kas įvyko ir mes reiškiame gilę užuojautą tiems, kurie neteko savo artimųjų. Šis incidentas išryškina platesnę darbo sąlygų daugelį Bangladešo fabrikų problemą. Ypač išryškina tai, kad e, daugeliu atveju yra nuolat pažeidinėjamos saugos taisyklės. Mes negalime leisti, kad šis incidentas tiesiog praeitų ir turime imtis pastangų, remdami Bangladešo institucijas, kad būtų sugriežtinti profesinio saugumo ir sveikatos standartai visoje šalyje. Visi, kas dirba drabužių pramonės sektoriuje ir kitose pramonės sektoriuose Bangladeše, nusipelno geresnių sąlygų. Jie turi teisę dirbti e, oriomis ir saugiomis sąlygomis. ES tenka ypatingas vaidmuo. Mes esame Bangladešo didžiausias priekybos partneris. Šis priekyba padėjo paskatinti ekonomikos augimą ir kurti reikalingas darbo vietas. Drabužių sektorius yra vienas svarbiausių Bangladešo ekonomikoje ir Bangladešo e, eksporto rezultatai pastaraisiais metais buvo labai geri. Iš dalies tai lėmė be kvotis ir be, mokestinė, be kvotį ir be mokestinė prieiga prie ES rinkos ir taip pat preferenciniai e, tarifai. Tačiau m, mm, turime būti susirūpinę, kai prekės e, fabrikose yra m, e, gaminamos m, e, tokiomis sąlygomis, kurios netinka saugos standartų, kai darbuotojai nuolat patiria pavojus atlikdami savo kasdienį darbą. Taigi ES imasi priemonių, siekdama gerinti saugos standartus Bangladeše. Mes taip pat rėmėme įvairių, įvairius projektus ir keldavome šios klausimus savo diskusijose su vyriausybės ir verslo atstovais. Tai yra svarbus darbas, tačiau tas tragiškas gaisras Ašulijoje parodė, kad reikia e, daryti dar daugiau. ES turi įvairių priemonių, kurios gali padėti mm, spręsti šią problemą ne tik Bangladeše, bet ir kitur, kur darbo sąlygos kelia susirūpinimą. Ir norėčiau dabar pakalbėti apie tai, kaip mes galėtume veiksmingai panaudoti prekybos politikos priemonės ir ypač susijęti jas su tarptautinės darbo organizacijos gairėmis rekomendacijomis e, bendroji preferencijų sistema yra viena svarbiausių sistemų, e, per kurią mes galime susijęti socialinių ir žmogaus teisų klausimus su priekybos politika. Be šios sistemos taip pat yra numatyti specialūs susitarimai dėl tvarios plėtros ir geros valdysenos, tai yra GSP plus susitarimas. Ir taip pat. Um, yra teikiamos prekybos privilegijos toms šalims, kurios ratifikuoja ir gyvena 27 e, tarptautinės konvencijas, įskaitant ir konvencijas dėl žmogaus teisų ir darbuotojų teisų. Ir privilegijos gali būti panaikintos tose šalise, kai e, nustatoma įrodymų, jog yra rimtai ir sistemingai pažeidinėjami konvencijose numatyti principai. Ir tai nėra tuščias grasinimas. E, to priemonių jo buvo imtasi keletą kartų, pavyzdžiui, Mienmare ir Baltarusijoje. Mes esame įsipareigoję visame pasaulyje gerinti aplinkos ir socialinius standartus. Ir šiuo metu pagrindiniai mechanizmai siekiančių tikslų yra dvi šaliai, nes yra mažai galimybių nustatyti daugie šalės taisyklės dėl e, priekybos, darbo ir aplinkos standartų PPO sistemoje. Ir dėl to mes primiktinai reikalaujame, kad į dvišalius priekybos sustarimus būtų įtrauktos nuostatos dėl tvaraus vystimosi. Žinoma, tai nereiškia, kad mes neveikiame ir plačiau, mes ir toliau darome viską, ką galime dirbdami tarptautinėse organizacijose, pavyzdžiui, PPO ir tarptautinėje darbo organizacijoje. Aš žinau, kad parlamentų kelia susirūpinimą ir aplinkos bei socialinio dempingo rizika ir konkurencingumo iškraipimai ES rinkoje. Mes pritarėme šiam susirūpinimui ir toliau e, naudosimės visomis galimybėmis per savo teisės aktus ir per e, tvaraus vystimosi nuostatas dvišaliuose priekybos susitarimuose, kad įveiktume tą riziką. Dar vienas svarbus aspektas yra investicijos. Europos įmonės, kurios investuoja Bangladeše, atlieka svarbu vaidmenį e, skatindamos ekonomikos augimą ir kurdamos darbo vietas. Jos taip pat galėtų prisidėti prie už darbo sąlygų gerinimo. Daugelis tų įmonių į trečiosiose šalise įgyventina ir socialinės atsakomybės, įmonių socialinės atsakomybės e, principus. Aš žinau, kad įmonių socialinė atsakomybė E, šiam parlamentui yra svarbus dalykas ir aš e, su nekantrumu laukiu jūsų pranešimo šio klausimu e, kaip atsako į komisijos naujasią komunikatą. Pirmininkė, aš manau, kad gaisras Bangladešo fabrike turėtų būti įspėjimas mums visiems. Mes negalime leisti, kad darbuotojų gyvybei ten ar kitose šalise būtų keliamas pavojus. Mes turime ir toliau dirbti, gyvendinti konkretus projektus, turime naudotis ES instrumentais, pavyzdžiui, GSP ir daryti spaudimą tom šalims. Mes turime intensyviai dirbti daugia šalėse organizacijose, pavyzdžiui, PPO ir TDO, kad gerintume esminius tarptautinius įsipareigojimus šioje srityje. Taip pat turime užtikrinti, kad e, įmonės iš ES investuodamos užsienyje turėtų galimybę reikalauti, kad būt, darbo vietose būtų laikomasi aukščiausių standartų. Ir galiu patikinti parlamento narius, kad e, darysime viską, kad tokios tragedijos, kaip įvykusi Bangladeše, niekada nepasikartotų. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju. Vyriausiosios įgaliotinės vardu pasisakiusiai ministrai. Dabar Kristalina Georgieva pasisakys komisijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai, ministrė Kreitin. Kaip girdėjome iš ministrės lūpų, drabužių, gaisras drabužių fabrike Ašulijoje, Bangladeše išryškino tą problemą, kuri egzistuoja daugelyje vietų išryškino tos trūkumus e, susijusius socialinių standartų taikymų, ypatingai drabužių pramonėje Pietų Azijoje. Na ir norint prisiminti žuvusiuosius tenais ir žūstančius kitur, turime pasirūpinti, kad ES bendraudamas su savo prekybiniais partneriais, akcentuotų šią problematiką, rimtųsi ryštingų veiksmų šioje srityje. Ta ir esame pasiryžę daryti ir būtent tą ir darome. Norėčiau jūsų dėmesį atkreipti tai, kas įvyko po to, po to įvykio. Pirmiausiai, ES atstovai Dakoje labai greitai sureagavo į tą gaisrą fabrike ir iškart po gaisro projektas, kurį bendrai finansuoja ES ir Vokietija dėl socialinių ir aplinkosauginių standartų gerinimo įvairiose pramonės šakose. E, tos programos lėšomis buvo suteikta pagalba, maistas ir vaistai nukentėjusiesiems. ES ambasadoriai bendrą užuojautos laišką paskelbė kur yra akcentuojama tai, kad daug dėmesio skiriame socialiniams klausimams ir saugai ypatingai bendraudami su trečiosiomis šalimis ir prekybiniais partneriais. Visapusiškai pripažįstame savo vaidmenį ir atsakomybę, kadangi Bangladešas yra stambiausias mūsų prekybinis partneris. 57 procentai Bangladešo eksporto yra į ES ir didžiausia, daugiausia tas eksportuojama yra tekstilė ir drabužiai. Tai, vyks, kas, tai kas vyksta Bangladeše socialinėje sferoje, yra rūpimas klausimas ir mūsų verslo įmonėms, ir mūsų vartotojams, ir mūsų visuomeniai. Antras dalykas, mes profesinę sveikatą ir saugą laikome svarbiausių elementų dirbdami Tarptautinės darbo organizacijos padaraus darbo darbo atvarkės rėmuose su kitais partneriais, re remiant konkrečius projektus įvairiose šalyse, įskaitant ir Bangladešą. Kalba eina apie paramą vyriausybei ir darbdavių asociacijoms tam, kad būtų atliekami atitikties auditai fabrikuose ir kad būtų mokomi tokie darbo inspektoriai. Mes taip pat dirbame su Bangladešo priešgaisrinė tarnyba ir civilinės saugos direktoratu. Pavyzdžiui, mes teikiame paramą, mokymus ir įrangą tam, kad direktorato priešgaisrinės saugos gebėjimai fabrikuose būtų uh, padidinti. Taip pat mūsų ambasadorius Viljamas Hanas susitiko su Bangladešo drabužių gamintojų ir eksportuotojų asociacijos atstovais praeitą mėnesį ir aptarė bendradarbiavimą fabrikų saugos ir gatavų drabužių, gatavų drabužių sektorija Bangladeše. ES vadovų misijos vadovai Dakoje susitarė, kad e, jų misijos E, praves diskusijas 13 metų pradžioje su ES drabužių e, gamintojų atstovais. Taigi mes siekiame įdėkti tarptautinės įmonių socialinės atsakomybės standartus ir ministrė labai konkrečiai apie tai kalbėjo. Mes žiūrime, norime, kad žmogaus teisų pagrindiniai ir socialinės saugos pagrindiniai principai būtų įgyvendinami bendraujant mums su tų valstybių vyriausybėmis. Ir tai jau vyko per ES Bangladešo bendrą komisijos, susita, komisijos susitikimą, kuris vyko čia gruodžio mėnesį. Ne tik tuo met, bet ir kitais atvejais nuolatos buvo kalbama su Bangladešu apie tai, kad reikia gerinti darbo sąlygas, Pavyzdžiui, 2011 metais vyko seminaras Dakoje dėl e, padaraus darbo darbo atvarkės įgyvendinimo. Ten įvairių sektorių atstovai dalyvavo ir to, e, to, to susitikimo rekomendacijos buvo perduotas Bangladešui. Tai atspindi tą problematiką, kurią kelia Europos parlamentas savo rezoliucijoje, kurią patvirtino 11 metų birželio 8 dieną dėl socialinės politikos išorės matmens. Taip pat ir Europos parlamento rezoliucija 2012 m. spalio 23 dienos rezoliucija, kur kalbama apie ES plėtros vystomą bendradarbiavimo politiką. Ten irgi yra keliami klausimai Bangladešo vyriausybei dėl to, kad labai svarbu kelti socialinės neligybės klausimus, ypatingai dabar, kuomet šalis ekonomiškai greitai vystosi. Drabužių ir kitos pramonės, kiti pramonės sektoriai e, užtikrina pajamas žmonėms ir tai yra labai svarbus dalykas šalies stabilumui ir tai lengvai bus integruojama į mūsų tolesnį dialogą su Bangladešu. Taigi, dar norėčiau apibendrindama pasakyti, kad tas įvykis atkreipė tarptinės bendruomenės dėmesį ir aišku, ES išprovokavo didžiulę reakciją Kalbant konkrečiai apie santykius su Bangladešu ir bendrai kalbant apie situaciją kitose šalyse, galėčiau paminėti ir Pakistaną, kur irgi įvyko gaisras, panašus gaisras, nors e, e, laimiai netiek daug e, žuvo žmonių tame gaisre. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad jūs ir toliau daug dėmesio skiriate šiam klausimui ir kalba eina apie besivystančių, žmonių, besivystančių valstybių žmonių e, saugumą ir tai yra galimybė siekti gerų rezultatų šioje srityje. Ačiū. Myself, have... E, atsiprašau, turėsiu išvykti, bet mano kolega komisaras Barnie e, mane pavaduos, jis jau yra atvykęs. Du gaunate už vieno kainą. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανοίγει ο κύκλος των ομιλητών εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Kągi, dėkoju, dabar perėsime prie e, pasisakančiųjų frakcijų vardų. Ken kolegin Tomas Mann für 3 Minuten. EPP frakcijos vardu, Tomas Mann, 3 minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju taip pat ir už vokiškai keletą pasakytų žodžių. 112 žmonių žuvo e, Dakoje 2012 m. lapkričio mėnesį. Žinoma, visi buvo šokiruoti pasaulyje šio įvykio. Taip pat 300 žmonių žuvo Pakistane prie Karačio. Visi tie žmonės šiandien galėtų gyventi, būti gyvi, jeigu būtų užtikrintas e, saugumas darbo vietose. Tačiau labai Dažnai kontrolė yra atliekama pernelyg e, negriežtai ir tokie pažeidimai nėra e, baudžiami. Ir to būdu viskas e, vyksta darbuotojų sąskaita. Darbdaviai nori, kad jų produkcija kainuotų kaip galima mažiau. Reikia įtikinti, jog vyriausybė turi užtikrinti saugą darbe ir įtvirtinti atitinkamas taisyklės. Bangladešas jau įgyvendino kai kurias e, taisyklės tekstilės sektoriuje, pavyzdžiui, e, e, dėl vaikų darbo, tačiau kita vertus tarptautinės darbo organizacijos standartai visi turi būti įgyvendinti ir nepakanka tik tai pageidauti to kalbant apie gamybos e, sąlygas, jos yra blogos daug kur, be kita ko ir, ir Europoje. Kai kada reikia taip pat, kad ir vartotojai atitinkamai veiktų ir padėtų mums pasiekti tvarių pokyčių šioje srityje. Galbūt e, tie pakeitimai, kuriems reikia teisinių mm, pokyčių tarptautinės teisės e, e, srityje, yra e, sunkiausi. Manau, kad Europos Sąjungos sudarytų sutarčių turėtų pakakti, reikia tik užtikrinti, kad nuostatos būtų realiai įgyvendinamos. Tarptautinės įmonės, kurios pažeidžia tokius susitarimus, turi patirti sankcijas. Tokios įmonės ne visuomet laikosi socialinės atsakomybės reikalavimų. Įmonė socialinė atsakomybė tokioms įmonėms yra tik tai e, skambus žodžiai, o realiai darbo vietose iš esmės niekas nėra keičiama ir tuo būdu paprasčiausiai yra piknaudžiaujama pasitikėjimu. Europos e, socialinės atsakomybės koncepcija yra pavyzdinė. Mažos ir vidutinės įmonės prisima atitinkamus įsipareigojimus visuomenės atžvilgių ir laikosi tų įsipareigojimų. Savanoriškas principas įgyvendinant socialinę atsakomybę turi galioti ir toliau. EPP pritarė visoms priemonėms, kurios e, padeda e, siekti teigiamų pokyčių. Ponas Langė. Yra kitas kalbėtojas socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Pusantros minutės. Dėkoju. Pone pirmininkė, pone ministrė, pone komisijos nary, mėly kolegos, visi mes e, nešiojame H ir M, C ir A ir, ir kitų e, prekių, žinomų prekių ženklų, žinomais prekių ženklais pažymėtus rūbus ir ne visuomet pagalvojam, kaip tie rūbai yra gaminami. Kai kurie iš tų rūbai yra pagaminti Uzbekistane, jos e, gamina vaikai arba Pakistane ar Bangladeše, kur darbuotojai dirba nežmoniškomis sąlygomis. Paskui tie rūbai yra parduodami Europai. Europoje. Aš manau, kad mes e, turėtume kreiptis į tas didelės tarptautinės įmonės, kad jos įgyventų socialinės atsakomybės principus. Tos įmonės turėtų paaiškinti mums, kaip jos organizuoja gamybą ir kaip jos laikosi tarptautinių, tarptautinės darbo organizacijos patvirtintų taisyklių. Manau, kad tos įmonės turėtų e, privaloma tvarka pateikti tokią informaciją tos įmonės e, pateikia savo apyvartos e, skaičius ir kitus rodiklius, jos turėtų tą patį padaryti ir e, šituo klausimu. Kalbant apie konkurencijos iškraipimus, čia taip pat mes turėtume veikti ir priversti tas įmonės laikytis socialinių standartų. Aš manau, kad tikrai galime suvaidinti svarbu vaidmenį šioje srityje Business Europe kontekste. Dėkoju. Ponas Benjau. Dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Aš prašiau, kad būtų parengta rezoliucija dėl šio gaisro fabrike ne tik Dakoje, bet ir Karačyje prašiau, kad būtų įtraukta tai darbo tvarkė lapkričio mėnesį ir džiaugiuosi, kad galiausiai apie tai kalbamės ir galiausiai, kad yra parengta rezoliucija. Šimtai žmonių gyvybių buvo galima išgelbėti, jeigu būtų laikomasi prieš gaisrinės saugos standartų. Aš sveikinu Bangladeše imam, im, dedamų pastangų pagerinti saugos standartus fabrikuose. Ir vakar trišalis saugos susitarimas buvo pasirašytas tarp vyriausybės darbdavių ir darbuotojų. Dabar raginu, kad ir Pakistano vyriausybė imtųsi panašių veiksmų. Negalime leisti tokioms nelaimėms nutikti, kuomet net neatsidaro reikiamos durys. Reikia laikyti saugos standartų ir taip pat reikia kovoti su plintančią korupciją inspekcijos tikrinimo sistemoje, ne tik tikrinimo sistemoje, bet ir uh, tų tarptautinių korporacijų pareiškimų dėl įmonių atsakomybės, dažnai jie tik apie tai kalba, bet realiai tos ats ta atsakomybė realybėje neegzistuoja. Taip pat norėčiau pasakyti, jog visapusiškai prieštarauju tam, kad korporacijos, tapnės korporacijos, kurios prekiauja su Bangladešu, drabužių, e, prie, drabužių srityje, matome, kad buvo bandymų neišryškinti, išryškinti vien tik tai daugia tarptautinių korporacijų atsakomybę, bet realiai čia didžiausią kaltę turėtų prisimti fabrikų savininkai, ne vien tik tai korporacijos. E, Labai trumpai dar pabaigai. E, noriu pasakyti, kad liberalų frakcijos vardu norėčiau pažymėti, kad labai svarbus didis, didintis sveikatos saugos standartus ir remiu komisiją bei Bangladešo vyriausybę, norint šią sistemą pagerinti. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis Lam, poniai Lambert. Prašau. Ačiū pirmininkė. Aš irgi pasisakau kaip delegacijos, Europos parlamento delegacijos narė, e, bendradavimu su Bangladešu ir kitomis šalimis. Kaip ir kiti, e, taip pat ir mano frakcija nori išreikšti užuojautą žuvusiųjų artimiesiems, tie, kur, tų, kurie žuvo įvairiuose tekstilės fabrikuose artimiesiems. Tai yra ta problema, kuri aktuali ne tik Bangladešui, nors aišku, šiandien daugiausiai mes apie jį būtent kalbame puikiai suvokiame, kad e, bandoma gauti kuo galima didesnį pelną ir dėl to mokami vis mažesni atlyginimai ir dėl to nekreipiama dėmesio į saugos standartus. Mums rūpi tai, kad dauguma stambių bendrovių, kurios buvo pasirašytos sutartį su ta, tuo fabriku, nenori to pripažinti, netgi tragedijos akivaizdoje, nors pastatas ir buvo įvertintas vieno iš svarbių rangovų. Taip pat sveikiname Pakistano ir Bangladešo vyriausybių veiksmus ir reakcijas ir tai, kad jis išmokėjo kompensacijas artimu, e, nukentėjusių ir žuvusių artimiesiems. Taip pat sveikiname tam tikrų e, užsienio kompanijų indėlį. Tikime, tikėjomės, kad jis bus dar didesnis. Kal, mano kolega kalbėjo apie trišalio susitarimo išdavas, TDO, darbdaviai ir darbuotojai susitarė ir tas susitarimas iš tiesų yra pozityvus žingsnis, bandant laikytis veikiančių įstatymų, reglamentų ir procedūrų ir bandant pasirūpinti, kad tie įstatymai ir nuostatos būtų tinkamai taikomos ir kad būtų padarinių, jeigu nėra laikomasi tų įstatymų ir tai turėtų būti vyriausybės atsakomybė. Mes taip pat manome, kad mūsų aktyvios profsąjungos ir darbo teisų aktyvistai vienas jų buvo neseniai nužudytas. Labai svarbu, kaip rodo mūsų istorija, e, vietoje turėti aktyves profsąjungas, kurios dirbtų su saugos ir sveikatos komitetais ir galėtų daryti spaudimą tiems darbdaviams, kurie nesilaiko savo prievolių ir įsipareigojimų. Tačiau tie, kurie turi ten sutartis, irgi turi suvaidinti svarbu vaidmenį gerinant standartus Mes apgailestaujame, kad kai kurios bendrovės Walmart, viena iš jų, kuri buvo minima spaudoje, tikrai nelabai aktyviai imasi šio vaidmens. Mes kaip vartotojai turime pasitikėti ir žinoti, kad tie drabužiai, kuriuos dėvime, nėra produktai, kurie pagaminami rizikuojant žmonių gyvybę. Ir aš sveikinu tai, ką padarė mūsų delegacija su Bangladešu ir kitos šalis, e, bandant gerinti darbo standartus ir pasirūpinti, kad visi jaustųsi saugiai darbo vietose. E parola, e alla... Dabar žodis e, poniai Kristianai Muskardinį, ECR frakcija. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Bangladešo tragedija lapkričio 24 dieną įvykusi buvo ne vienintelė, buvo ir kitų panašių e, avarijų. Ir įmonių savininkų ir e, įmonių vadovų atsakomybė darbo vietose užtikrinant darbo sąlygas, aišku, yra toks dalykas, kuris e, turi pasireikšti e, sankcijomis jiems. Tačiau mes turime užtikrinti, kad e, tos įmonės, kuriuose yra gaminamos prekės ir paskui parduodamos Europos rinkoje, kad tos įmonės laikytųsi visų e, e, gamybos reikalavimų. Tose gamyklose, gamyklose yra naudojama pigi darbo jėga ir tokio pabudžio kontrolės užtikrinant saugą darbe yra būtinas dalykas, nes tai užkirstų kelią pačių neturtingiausių e, žmonių eksploatacijai darbo vietose. Dabar žodis ponai Salavrakos. socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Ačiū. Tos beprasmės beveik 400 žmonių mirtis tekst, per gaisrus tekstilės fabrikose, ypač per pastarąjį gaisrą tekstilės fabrike Bangladeše, turėtų priversti visus vartotojus rimtai susimastyti vartotojai turėtų pradėti daryti spaudimą šioms šalims, kad jos laikytųsi saugos sąlygų, taip pat, kad būtų laikomas ir pasaulinės konkurencijos sąlygų. Deja, didėjantis vartotojų poreikiai ir aštrėjanti konkurencija vakaruose verčia didelės vakarų bendrovės perkelti savo gamybą į Azijos šalis. O tos šalis nekonkuruoja su Europos šalimis, kadangi e, ten vidutinis darbo užmokestis yra 37 doleriai, tai yra mažiau nei vienas euras už dieną. Ponios ir ponai, manau, kad mes, europiečiai, tuos žmonės tiesiog išnaudojame. Taigi, užuot kūrę tas tuos konkurencijos prieglopščius už Europos ribų, mes turėtume juos kurti Europos viduje ir visame pasaulyje. Turime užtikrinti, kad būtų nustatytas minimalus darbo užmokestis, kad e, būtų visiems e, žmonėms suteikiama sąlyga, jorias darbo sąlygas. Uh, Mes čia Europoje nešiojame tokius drabužius, kurie iš tikrųjų yra jaunų žmonių, dažnai ir vaikų išnaudojimo rezultatas. Dažnai tie drabužiai būna aplaistyti krauju ir vartotojai tai turėtų suprasti. Be to, vartotojai turėtų susimastyti, kaip, galėt, kaip būtų galima spręsti šią problemą ir per mokesčius. Ačiū dabar GUE frakcijos vardu ponas Merfi, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau e, išreikšti nuoširdžią užuojautą 112 žuvusių darbuotojų šeimoms. E, tie žmonės žuvo per gaisrą tekstilės fabrikė praėjusiu lapkritį. Ir iš viso yra dar maždaug 700 E, darbuotojų, kurie žuvo gaisruose Bangladeše nuo 2006 metų. Taigi reikia galvoti apie priešgaisrinę saugą, tačiau vien to nepakanka. Dar 81 metais buvo priimti teisės aktai, taip pat 2006 metais buvo priimtos priemonės darbuotojų teisėms apginti, tačiau e, tos visos taisyklės yra ignoruojamos. Bangladešas yra vienas didžiausių drabužių eksportuotojų. Da, Mm, Bangladešo drabužių pramonė buvo verta 220 milijardų dolerių e, praeisiais metais. Ir ten siuvami ir Walmart, ir H&M, ir Calvino Kleino drabužiai, kitų firmų drabužiai. Mm, žmonės ten dirba už minimalų darbą, už mokestį 37 dolerius per mėnesį ir jiems užkartamas kelias e, kurti profsąjungas. turiu pasakyti, kad Bangladešo politinis elitas ir tekstilės fabrikų savininkai yra užmesgę ypatingus santykius. Aš Manau, kad e, toms žuvusiųjų šeimoms turi būti išmokėtos kompensacijos, taip pat turi būti atliktas nepriklausomas tyrimas ir tie, kurie atsakingi už gaisrą, turi atsakyti už savo veiksmus. Tačiau turiu pasakyti, kad ir ES didelės įmonės e, nevykdo savo įsipareigojimų, nepaisant jų pareiškimų apie korporatyvinę socialinę atsakomybę darbas e, tekstilės fabrikose Bangladeše yra susijęs su didelė e, rizika. Aš ypač norėčiau uh, išreikšti susirūpinimą dėl džinsų apdorojimų specialią technologiją, džinsų nutrinimo. Tai yra mirtinai pavojingas procesas, uh, darbuotojai įkvepia daug nuodingų medžiagų dalelių, silikono dalelių. Uh, manau, kad ES turėtų nustatyti draudimą tokių taip apdorotų e, gaminių importui. Ačiū, dabar perėsime prie kalbėtojų savo vardu. Dabar žodis ponui Gay Mitchell. Pirmininkė, ačiū. Padėtis tikrai e, kelia pasibaisėjimą ir tie, kas čia didžiąją savo darbo dalį skiria e, vystimosi klausimams yra tikrai sukresti, matydami, kad nepaisant mūsų pastangų žmonės ir toliau dirba tokiomis sąlygomis ir tokiomis sąlygomis žūsta. Tačiau čia daug kas kalbėjo apie tai, kad yra sukresti ir mes smerkime paprastai kitus ir dažniausiai smerkime didelės bendrovės, tačiau ne visada jos yra kaltos. Kai mūsų valstybės didina mokesčius, kad galėtų įvykdyti įsipareigojimus e, viešajame sektoriuje, čia turiu galvoje ir 0,07 procentus BNP, tie žmonės. Yra daug žmonių, kurie nemoka mokesčių, kurie nemoka turto mokesčių, o vėliau klausia, kodėl vyriausybės nevykdo savo įsipareigojimų. Valstybės sektorius yra didžiausias, didžiausia eksporto rinka Bangladešui ir ten dirba 15,3 milijono žmonių. Ką tie žmonės turėtų, kągi tie žmonės galėtų daryti, jeigu mes jiems nepadėtume, bet Vėlgi, svarstydami daugiametę finansinę programą, mes kalbame apie vystimosi pagalbą, apie, galvojame, kaip vykdyti įsipareigojimus, kuriuos esame prisijėmę. Taigi, kaip m, mm, pranešėjas, rengiantis pranešimą dėl vystomosios pagalbos priemonės, manau, mes turėtume dar kartą pasvarstyti, ką daryti su e, standartais tose darbo vietose. Tikrai nėra priežasčių, jokių kliučių mums tai daryti. Ir m, mm, m, mm, pirmininkė, po mūsų aptariamo gaisro Bangladeše pastaraisiais mėnesiais buvo pranešimų apie dar 17 incidentų tekstilės fabrikose. Tai kelia didelį susirūpinį ir manau, kad mes į savo vystomojo bendradarbiavimo priemonę turėtume įrašyti nuostatą dėl tokių standartų. Nes turiu pasakyti, kad daugelis Europoje veikiančių įmonių ir toliau aklai taikstosi su tais standartais. Ačiū, ponė Mičel, jums yra pakelta melina kortelė. Ar esate pasirengęs atsakyti į pono Merfi klausimą? Gerai, žodis ponui Merfi. Ačiū. Aš darau išvadą, kad pono Mičelo pastabos buvo adresuotos man. Taigi norėčiau paklausti, kaip mokesčiai už vandenį ar turto mokesčiai e, yra susiję su mūsų įsipareigojimais vystomai pagalbai jeigu jūsų remiama vyriausybė ir surinktų pajamas, mes galėtume padvigubinti ar patrigubinti e, pagalbą vystymuisi. Pirmininkai, jeigu mes e, darytume taip, kaip siūlo e, ponas Merfi, tai airijos vyriausybė negalėtų vykdyti įsipareigojimų. Jeigu norite abortų jau rytoj, tai iškelkite šūkius jau čia. Žmonės dažnai į mus kreipiasi ir e, reikalauja tokių dalykų, kurie neįmanomi. Pavyzdžiui, reikalauja kelti mokesčius, kad mes vykdytume įsipareigomus. Tačiau tai yra neatsakingai besilginti žmonės, jie nori kaltinti kitus. Kodėl e, tas tam tikras parlamento narys e, visiškai nesilanko vystimosi komiteto posėdžiuose? Nemanau, kad ten kada nors jūs mačiau. Yra žmonių, kurie dirba šioje srityje, tačiau jūs nesate vienas iš jų. Manau, kad turėtumėte dirbti rimtai ir statyti kitų žmonių interesus aukščiau savo siekio būti perinktam. Toks mano atsakymas jums, ponė Merfi. Uh, Ačiū. Dėkoju už tai, kad atsakėte į klausimą. Dabar ponas Serkas. Pusantros mintės. Ačiū, pirmininkė. Kaip sakė ministrė, kalbame ne vien tik tai apie tragediją Bangladešo fabrike, tačiau tai yra įspėjimas ir turime šiandieną pamastyti apie įvairius elementus, kurie yra aktualūs tokioje situacijoje, kuri yra visiškai nepateisinama. Milijonai darbuotojų pasaulyje atlieka savo darbą vergovės sąlygomis be jokių sveikatos ar darbo saugos garantijų. Aš manau, kad e, mūsų rezoliucija yra svarstama labai tinkamu momentu. Norėčiau taip pat paminėti, kad labai svarbu įgyvendinti TDO reglamentus, pačias svarbiausias darbo organizacijos konvencijas, kur yra tinkamai atsižvelgiama į saugą ir sveikatą visame pasaulyje. Tiesa, kad Europa turi nemažai priemonių, turi įstatymų, teisės aktų, konvencijų ir panašiai, tačiau mes turime ir rodyti pavyzdį. Šiuo metu Europoje daug yra kalbančių apie tai, kad reikia žengti žingsnį atgal, tačiau reikia siekti pažangos kovant su išnaudojimu ir rizikinga rizikingomis darbo sąlygomis. Aš manau, kad turime prisimti prievolės ir parodyti gerą pavyzdį. Ačiū. Vieną minutę Šarl Görensui. Pone pirmininkė, mums taip pat tenka dalis atsakomybės už tai, kas įvyko Bangladeše. Tie žmonės, kurie žuvo gamykloje gaisre Daka priemestyje, tapo aukomis tokios sistemos, kuri remiasi begaliniu taupimu. Kaip sako vokiečiai, kuo mes šikštesni, tuo esame gudresni. Karštlygiškas bandymas sutaupyti bent vieną centą verčia gaminti e, prekes vis pigiau, visiškai ignoruojant e, saugą darbę, jau nekalbant apie atlyginimą, e, elgetišką atlyginimą ypač moterims. Tad tokių socialinių taisyklių nebuvimas PPO kontekste yra gėda ir be jokios abejonės tų, ne, tų taisyklių negyvendinimas negalėtų būti švelninanti aplinkybė, dėl kurios turėtume būti e, abejingi ir numoti ranką. Tad e, jeigu e, sąžininga prekyba ir socialiai neatsakingų įmonių boikotavimas nepadeda mums pagerinti padėties, tą galima padaryti keičiant vartojimo įpročius ir kombinuojant uh, politinės bei pilietinės iniciatyvas, tuomet galbūt padėtis keisis, nes e, tokie e, katastrofų atvejai yra tikrai nepavieniai. Dėkoju. Dabar ponė Saržintinė. Vieną minutę. Dank u, voorzitter. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Bangladešo ambasadorius, su kuriuo kalbėjomės vakar, uh, priminė gana subtiliai, jog kiekvieni marškinėliai parduoti vakaruose padeda uždirbti, uždirba keletą, keletą centų e, gamintojai. Žinome, kokiamis sąlygomis dirba Bangladešo darbuotojai ir žinome, dėl ko įvyko tie gaisrai. Mes galime kai ką padaryti, aišku, galime ir toliau savanoriškų pagrindų dirbti su įmonėmis, tačiau rezoliucijoje parlamentas sako, jog įmonių vadovai privaloma tvarka turi gyvendinti socialinės atsakomybės principus ir mes norime, kad visomis prasmėmis tie rūbai būtų švarūs, tie rūbai, kurie parduodami Europoje. Ir tikimės, kad komisija atsižvelgs mūsų pagėdavimus. Ponas Tano, ponas Ankas, ponė pirmininkė, mes turime pirmiausia atsižvelgti į tai, kad Bangladešas yra stabili pasaulietiška demokratinė valstybė, kuri bando gyventi savo žmogaus teisų prievolės ir priklauso nuo ES tekstilės pramonės, kuriant darbo vietas. Gaisras tekstilės fabrike buvo baisi tragedija, tačiau po Bangladešo valdžios atlikto tyrimo gavau patikinimus, kad vyriausybė norėtų nuveikti daugiau finansuojant fabrikų tikrinimus, tačiau e, jų ištekliai yra riboti ir buvo minima, kad Bangladeše vyr, vyrauja skurdas ir dažnai ištinka šią šalį įgavalinės nelaimės. Mes ES sąjungoje turime remti paramą Bangladešo valdžios institucijoms tikrinimo programoms įgyvendinti, daryti nuolaidas per GSP sistemą ir taip pat sveikinu savanorišką indėlį, kurį nusprendė įnešti tam tikros bendrovės, tai išmokant kompensacijas nukentėjusiesiems. Taip pat norėčiau išsakyti užuojautą žuvusiųjų artimiesiems ir Bangladešo valdžios institucijos panašu, kad darys viską, kad būtų išvengta tokių tragedijų ateityje. Ačiū. Ačiū. Vieną minutę ponui Salvini. Grazie, prezidentė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Apverkiama 120 aukų, 100 sužeistųjų, tarp kurių buvo daug e, moterų, tačiau mūsų ašaros yra krokodilo ašaros. Nes kieno čia yra kaltė? Ar Europos biurokratų, Europos komisijos galbūt, kuri nieko nedaro, kad e, užtikrintų tinkamas darbo sąlygas mūsų tarptautinių įmonių e, gamyklose. Ir iš esmės komisija tik tai kalba ir nieko nekeičia. Ir galbūt e, Europos komisija net nenori žinoti, kad pas mus e, yra parduodami marškinėliai, kuriuos gamina vaikai. Ir nori žinoti, kad savo gyvybę praranda tokiuose katastrofose darbuotojai. E, kad yra taip pat panašių problemų ir Lombardijoje pas mus. Siekiant sutaupyti keletą dolerių yra nekreipiama į visą tai e, dėmesio ir toliau bandama gaminti Eukazijoje. Pas Kaspary. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponės ir ponai, kuomet matau, jog e, Europoje galima už 3-4 eurus nusipirkti džinsus. Ir e, kuomet aš galvoju, jog mūsų piriečiai, piriečiams patinka tokios e, žemos kainos, tai aš e, žinau, kad Europoje visą tai žiūrima labai palankiai Ir tai yra tam tikras populistinis požiūris, kuris labai naudingas didelėms tekstilės įmonėms. Mes turime, be jokios abejonės, griežtinti standartus. Ir tai darome įtraukdami į sutartis, kurias pasirašome prekybos srityje, nuostatas, privalomo pobūdžio nuostatas dėl tokių standartų įgyvendinimo. Ir galbūt po truputį gerėja darbuotojų padėtis dėl to. Dažnai tekstilės gamyklos iškeliamas į kitas e, valstybės, į tas, kurios e, dar tik yra ekonominio ciklo vystimosi pradžioje. Dėl suprantamų priežasčių aš noriu priminti Europos komisijai tai, ką jinai pastaraisiais metais e, darė ką jinai darė, kad padėtis gerėtų prekybos politikos srityje. Prekybos politika turi būti paramos politika, tačiau ką nuveikė e, Europos komisija tarptautinės darbo organizacijos standartų srityje? Juk ten e, taisyklės yra privalomojo pobūdžio, tad kas buvo padaryta, kad e, pagaliau tų taisyklių būtų laikomasi ir kodėl nėra įtvirtinama ginčių sprendimo e, privaloma tvarka, kaip yra e, PPO. Norėčiau taip pat paklausti Europos e, komisijos, kas yra daroma tarptautinių standartų srityje, kad būtų daroma pažanga šioje srityje. Aš e, Noriu rekomenduoti štai, kad tikiuosi, kad komisija reaguos į tai. Norėčiau, kad Europos komisija pradėtų intensyvų dialogą su uh, valstybėmis, uh, kurių įmonės dirba uh, šiame sektoriuje. Mes jau kalbėjome apie įmonių socialinę atsakomybę ir aš tai turiu galvoje ir taip pat turiu galvoje dialogą, kurį plėtoto Europos Sąjunga su. Uh, kylančiomis valstybėmis ir jų pramonės e, sektoriumi. Reikėtų siekti, kad būtų kontrolės mechanizmas e, užtikrintas siekiant įgyventi standartus. Tad komisija galbūt atsakys, ką jinai galvoja apie tokią rekomendaciją. Dabar ponas Howitt pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Kaip parlamento pranešėjas dėl įmonių socialinės atsakomybės, aš tikrai reiškiu užuojautą e, artimiesiams tų žmonių, kurie žuvo gaisre, kadangi negalėjo išeiti per grotomis užkaltus e, langus. Aš taip suprantu, kad tekstilės eksportas sudaro 80 procentų Bangladešo eksporto ir aš suprantu, kad atsakomybė tenka ir bendrovėms. Taigi šiuo atveju mes turime pasmerkti bendrovės, įskaitant Walmart, Gap ir Švedijos H ir M, kurios nepasirašė su Bangladešu prieš gaisrinės apsaugos ir fabrikų atnaunimo susitarimo. Taip, taip pat e, turime prisiminti Vokietijos ir Škotijos įmonės kurios taip pat nepasirašė sutarimų. Savo pranešime aš pripažįstu, kad su kai kuriomis įmonėmis yra padaryta pasiekta pažangos, pavyzdžiui, vykdoma vadinamo išvarių drabužių kampanija. Aš norėčiau ir toliau paraginti komisiją siekti, kad būtų vadovaujamasi ABPO principais ir kitų organizacijų principais. E, Pone Barnie, kai jūs pateiksite savo pasiūlymą dėl įmonių veiklos skaidrumo tiekimo grandinėje, aš raginu tą pasiūlymą pas, pateikti kaip galima anksčiau ir kai kolegos aptars mano pranešimą. Neleiskite niekam sakyti, kad įmonių socialinė atsakomybė yra savanoriška. Paklausykime, ką mums sako Bangladešas ir manau, kad taip mes sumažinsime aukų skaičių. Ir... Ačiū dvi minutės ponui Fisus, Fisas Aikselą. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos, komisijos nary, ministrė. Pirmiausia, norėčiau išreikšti užuojautą žuvusiųjų ir sužeistųjų artimiesiems. Uh, Bangladeše ir Pakistane. Tokie bais, tokios baisios tragedijos verčia mūsų susimastyti. ES turi remti besivystančias valstybės, raginti jų eksportą, tačiau tuo pat metu turime reikalauti, kad jos laikytųsi minimalių darbo saugos standartų ir darbo teisės nuostatų neturi būti naudojamas vaikų darbas, turi būti laikomasi aplinkosaugos standartų, socialinių standartų, kad nereiktų apverkti tolesnių panašių tragedijų aukų. Pone pirmininkė, mes matome socialinio aplinkosauginio dempingo atveju besivystančiose šalyse ne tik tekstilės rytyje, bet ir kitose, kitose ūkio sektoriuose, kitose fabrikuose. Tokia praktika kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai ir sumenkina europinės bendrovės ir jų darbuotojus. Turime pasirūpinti, kad tarptautiniai žmogaus teisų, dar, darbo teisų standartai, aplinkosaugos standartai būtų gerbiami besivystančiose valstybėse. Turime imtis radikalių priemonių ir tokių gaminių importas turi priklausyti nuo to, ar buvo laikomasi sveikatos ir saugos ir aplinkos saugos standartų. Tie standartai, kurie taikomi mūsų gaminamiems produktams, pirmiausia, saugos sveikatos standartai turi būti gerbiami ir tose šalyse. Taip pat turime apsaugoti ir europinius fabrikus ir gamyklas nuo netinkamos e, konkurencijos. Ačiū, panas Moreira. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, mėly kolegos. Kadangi ES yra pagrindinė Bangladešo prekybos partnerė tekstilės sektoriuje, tai mes turime e, kreipti didelį dėmesį į darbo sąlygas tose gamyklose. Mes e, suteikėme Bangladešui preferencijų sistemą, tad turime dabar e, visiškai teisę reikalauti, kad sąlygos būtų užtikrinamas taip, kad tokių katastrofų nebebūtų. Aišku, vyriausybė Bangladešo ėmėsi tam tikrų priemonių, teikiama pagalba e, aukoms, yra atliekami tyrimai dėl tų gaisrų priežasčių. Ir e, įmonės savo lygmenių taip pat kai ką daro, kovodamas su e, tomis negerovėmis, tačiau to nepakanka. Reikia užtikrinti, kad tokių katastrofų daugiau nebūtų ir kad darbo teisės nuostatos būtų tinkamai gyvendinamos bei kad būtų uh, atliekamos inspekcijos, kontrolė, kad būtų užtikrinama atsakomybė bei užkertamas kelias piknaudžiavimui. Neturtingų šalių darbuotojai yra eksploatuojami, dirba neprimtinomis sąlygomis, tad turime užtikrinti ir reikalauti, jog minimalios e, darbo sąlygos būtų užtikrinamos, turime priminti Bangladešui, kokiu įsipareigojimais yra prisijėmęs toje srityje ir jeigu tas priminimas nebus pakankamas, tai tuomet turėsime imtis griežtesnių priemonių, nes čia kalba sukosi apie orumą nepažydžiantį darbą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tas, e, tas REN gamyklos e, drama iškėlė klausimą dėl saugos darbe ir dėl blogų sąlygų šito požiūriu. Bangladešas yra antras pagal dydį e, rūbo eksportuotojas po Kinijos. Bangladeže e, tame sektoriuje dirba moteris, dirba taip pat ir vaikai, dirba be galo blogomis e, sąlygomis, tačiau vakarų rūbų įmonės vis dėlto naudojasi tuo tą darbo jėgą. 24 lapkričio gaisras sukėlė pasipiktinimo bangą pasaulyje. Pietų Azija, kurie eksportuoja labai daug e, e, rūbų ir įmonės, kurios ten dirba, aišku, e, yra atsakingos už tai, joms tenka atsakomybės dalis, tačiau kapitalistinė sistema taip pat yra atsakinga, todėl kad saugumo standartai bei darbo sąlygos nukenčia nuo dabartinių, dėl dabartinės praktikos socialinių nuostatų ar aplinkosauginių nuostatų pažeidimai turi užtraukti atsakomybę įmonėms ir įmonėms, įmonės, kurios nesilaiko socialinių reikalavimų, turėtų atsakyti e, teisiškai. Tos įmonės, kurios e, pažeidžia įstatymus, turėtų būti traukiamas atsakomybei. Europos tarptautinės e, didelės įmonės, veikdamos būtent taip, kelia labai didelę e, riziką mūsų mažoms ir vidutinėms įmonėms. Dėkoju, ponė Štanberg. Pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kiekvieną kartą, kuomet kalbam apie tokias e, katastrofas, uh, iškart po jų, mes būnam labai sunerime, labai jaudinamės, tačiau paskui viską pamirštam, todėl kad tos įmonės nori gaminti kaip galima pigiau, o vartotojai nori, kad prekės būtų pigios ir e, to būdu mes prisidam prie socialinio dempingo ir prie darbo sąlygų e, bloginimo. Kas yra atsakingas dėl tų katastrofų? Politikai, e, tų valstybių vadovai. E, ir įmonės, ir jie taip pat esame atsakingi ir mes. Mes turime aiškintis, kokia yra e, prekių kilmė ir kokiamis sąlygomis buvo pagamintos tos e, prekės. Aišku, ne visuomet yra paprasta tai sužinoti, kartais trūksta skaidrumo gamybos e, ciklo stadijose. Tačiau mes turime siekti, kad tarptautinės darbo organizacijos konvencijų nuostatos būtų įgyvendinamos, kad būtų užtikrinama daugiau e, skaidrumo, kad būtų atliekamos e, kontrolės darbo sąlygų. Ir žinoma, socialinė atsakomybė taip pat čia yra labai svarbi. Socialinės atsakomybės reikalavimai turi būti įgyvendinami. Aš e, esu nusivylęs, nes mes turėtume eiti toliau ir ryštingiau e, veikti, kad padėtis gerėtų. Pone. Dvi minutės. Pone Šnyber Jastram, pirmininkė, norėčiau išreikšti giliau užuojautą Bangladešo fabriko gaisre žuvusių žmonių artimiesiems. Įvyko baisi tragedija. Tra, tačiau tą tragediją buvo galima numatyti. Aš remiu pasiūlymą dėl rezoliucijos. Europos parlamente ir valstybėse narėse turime daryti viską, kad užkirstume kelią tokioms tragedijoms ateityje. Rezoliucijos, seminarai, bendri užuojautos pareiškimų sąrašai yra sveikintinas dalykas, tačiau jie nepadeda spręsti problemų. Šio tragiško įvykio metu bereikalo žuvo žmonės ir ta tragedija atskleidė vaikų darbo išnaudojimo faktus. Mes turime veikti greitai. Kokį ES įvaizdį mes e, pateikėme, kaip tai dera su mūsų pareiškimais apie žmogaus teisės ir įmonių socialinę atsakomybę. Visi šie dalykai turi egzistuoti ne tik popieriuje, bet ir realybėje, besivystančiose šalise, tose šalise, iš kurių mes įsivežame prekes. Mes tai darytume ne tik tose šalise gyvenančių žmonių labui, bet ir įmonių labui, įmonių, kurios nori ateiti išvengti tokių tragedijų e, labui. Dabar pusantros minutės poniai, poniai Regner. Ačiū. Pirmininkė komisijos nary tarybos atstovė. Šios siaubingos tragedijos Bangladeše ir Pakistane ne tik verčia verčia mus kalbėti ne tik apie baises darbo sąlygas, bet ir apie principus. 112 žmonių, kurie žuvo Bangladeše, yra rinko atvėrimo rezultatas. Gamintojai, prekiautojai, platintojai ir vartotojai visi prisidėjo prie šios tragedijos. Mes kalbame apie aplinkos apsaugą darbo sąlygų standartus, bet nematau, nemanau, kad Europoje galime už to slėptis. Mes dabar turime nustatyti reikalavimus daugia nacionalinėms įmonėms, kad jos atsiskaitytų už savo atsakomybę. Ir manau, kad turime būti atsargus, bet rezoliucijoje yra keletas lengvai įgyvendinamų priemonių pavyzdžių. Pavyzdžiui, mūsų ambasadoriai Bangladeše galėtų rinkti skundus prieš ES bendrovės. Taip pat ir išorės veiksmų tarnybos atstovai turėtų būti apmokyti apie tas priemonės, e, kurios, kurias yra patvirtinusi Tarptautinė darbo organizacija, kad būdami toje šalyje jie galėtų veikti kaip kontaktiniai partneriai, kontaktiniai asmenys kad nesusidarytų įspūdis, kad atsakomybė yra kažkur labai toli. Ačiū dabar dvi minutės poniai Saifi. Dėkuoju, ponė e, pirmininkė, ponė ministrė, ponė komisijos nariai Barnie, mėly kolegos. Visų pirma, kaip ir kiti kolegos sakė, norėčiau pareikšti užuojautą aukoms. Per e, šešis metus po Spektrum gamyklos gaisro 2005 metais ir iki Tazrin gamyklos E, gaisro 500 žmonių žuvo e, gaisruose Bangladeše. Šie baisūs skaičiai rodo, jog 5000 tekstilės e, gamyklų darbo sąlygos blogėja. Bangladešo institucijos turi dirbti bendradarbiaudamas kartu su inžinieriais, architektais ir atitinkamomis tarnybomis, kad sauga darbe būtų užtikrinama tinkamai. Mes neneigiame, jog vyriausybė gyvendino kai kurias priemonės, siekdama pagerinti padėtį, tačiau ES turi padėti Bangladešui. Norėčiau e, pasakyti, ponia komisijos nariai, jog kai kurios tarptautinės įmonės elgesi. E, visiškai e, tinkamai. Aš e, nenoriu, aišku, populistiškai kalbėti, tačiau Walmart, C ir A, GAP nenori pasirašyti susitarimų dėl personalo saugos užtikrinimo, tačiau jos privalo tą daryti. Tai yra jų atsakomybė. Ir aš manau, jog ES įmonės vaidina esminį vaidmenį įtvirtindamos tarptautinių lygmenių e, socialinius standartus bei e, darbo sąlygas. Mes turime skatinti įgyvendinti tuos sprendimus ir tas sąlygas, kurios jau užtikrinamos pas mus. Labai ačiū. Toliau ponia Andrės Barė, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, komisarė. Situacija Bangladeše, manau, yra tragedija. Iš tikrųjų labai gaila, kad ten mirė žmonės, kyla nerimas dėl darbo teisų, darbo sąlygų. 600 darbuotojų žuvo nuo 2005 metų. O priekybos sustarimas, sustarimų siekime ne tik ekonominių tikslų, bet taip pat ir struktūrų plėtros ir konsolidavimo. Žinoma, kad e, Bangladeše darbo sąlygos yra labai prastos. Bangladešas yra antra pagal dydį eksportuotoja tekstilės gaminių. E, daug tarptautinių bendrovių ten dirba, gamina savo gaminius, nes tai yra daug pigiau, o prekes yra skirtos Europos rinkai. Tarptautiniai sustarimai ir parlamento komisijos dėl tarybos atsakomybė reiškia, kad reikia taikyti tarpinės darbo organizacijos standartus, tačiau, aišku, ir bendrovės yra atsakingos. O atsitikus nelaimėms reikia užtikrinti, kad e, žmonėms būtų suteikta teisė į teisingumą, kas ne kiekvieną kartą pasitaiko. Ačiū toliau, pane Andželilį. Ačiū pirmininkė. Pressile di Dacca è davvero inaccettabile. E, nelaimė įvykusi Dako yra visiškai nepriimtina. E, daug žmonių žuvo, du šimtai sužeista ir dėja tai atsitinka ne pirmą kartą. E, panaši nelaimė įvyko vos keletui dienų praėjus, taigi problema yra labai rimta, nepakankamai užtikrinamas saugumas, sauga darbo vietoje, tai yra labai rimta. Uh, E, uždaryti ir avariniai išėjimai, užrakinti. E, ir e, Bangladešas 80 procentų priklauso tekstilės rytyje nuo eksporto, pirmiausia, Europos Sąjunga. Tai yra labai svarbus dalykas, labai svarbus elementas priekybos susitarime tarp Bangladešo ir Europos Sąjungos. Taigi ES turėtų reikalauti, kad būtų e, laikomasi tarptautinės darbo organizacijos taisyklių reikalavimų visose įmonėse, kurios um, samdo darbuotojus Bangladeše Ir pirmiausia, turime kalbėti apie didži, didžiasias tarptautinės bendrovės. Turime būti budrus, reikia, kad būtų laikomasi nacionalinių darbo saugos reikalavimų. Ir taip pat reikia, kad Bangladešas toliau dirbtų, kad sumažintų e, nepilnamečių darbą. Mes neturime daug e, duomenų apie tai, bet UNICEF'o duomenimis daugiau kaip e, milijonas nepilnamečių dirba rizikingą darbą. E, ačiū. Paskutinis. Berman, jo nėra, tuomet galima perėti prie spontaniškų pasisakymų. Vienas e, tik tai norėtų pasisakyti. Pagal šią procedūrą asmuo, tai ponas e, Toileris. E, dėkoju pirmininkė, komisarė Barnie, kolegos. Šiuose diskusijose turime užtikrinti, kad nesupainiotume priežasties ir pasiekmės. E, kalbame apie tragiškus, e, tragiškas nelaimės. Žmonės liūdi gedį savo artimųjų, bet Prisiminkime ir tai, kad šalis, kurios yra integruotos į pasaulio ekonomiką, m, mm, dirba, veikia geriau negu kitos. E, tose kitose šalise standartai netokie kaip pas mus, tos šalis dažnai yra vargingai, vargingos šalis. Mes turime užtikrinti geresnę prieigą prie Europos rinkos toms šalims. Reikia kalbėti apie laisvą prekybą. Mes neturėtume pamiršti e, saugos standartų, bet jeigu užtvindysime juos e, reikalavimais, taisyklėmis, tai taip pat nieko gero neduos. E, Mes turime būti atviri, o komisija turi užtikrinti, kad e, bendrovės, kurios perka gaminius iš Bangladešo, reikalautų, kad būtų laikomasi atitinkamų standartų. Taip pat turėtume teikti vystamąją pagalbą, kad padėtume tokioms šalims kaip Bangladešui e, įdėkti saugos e, priemonės darbe ir kad laikytųsi jos tarptautinės darbo organizacijos reikalavimų. Pone Trori, jums norima pateikti klausimą pagal mėlynąją kortelę. Pone Boiler. Prašom, jeigu jūs sutinkate. Pone Toriri, aš e, norėjau sureaguoti jūsų pasisakymą. Nemanau, kad e, galvojant apie sėkmę bendrosios rinkos, kas nors norėtų e, riboti laisvą priekybą, bet mes Europoje suvokime, kad laisva priekyba susijusi su prievalėmis ne tik su socialinė politika ir vystomąją politiką, tai susiję taip pat su bendrovių atsakomybė, Europos bendrovių, kurios nori pigiai pirkti produkciją. Bet reikia nepamiršti Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų. Ne visur laikomasi TDO reikalavimų mes už laisvą priekybą, bet už e, atsakomybę taip pat. E, ponas Trojeris, e, dėkui už jūsų pastabą. Dabar aš galiu paaiškinti kai ką. Aš pasisakau už tai, kad TDO taisyklės galiotų, bet aš nemanau, jog tai turėtų padidinti biurokratinę naštą arba biurokratiją prie, tarptautinėse priegybos susitarimuose. Kai kurie žmonės E, kelia klausimą dėl rinkos ekonomikos modelio, tai būtų visai neteisinga. Laisvoji prekyba e, didina gerbuvi. Jūs visiškai teisingai sakote, e, bendrovės turi laikyti socialinės atsakomybės principų, bet taip pat ir vartotojai. Mano klausimas komisijai, ar jūs reikalausite, kad bendrovės laikystusi tada reikalavimų? Dar vienas klausimas, ponas e, Gaspari. Atrodo, tarptautinės diskusijos. Pone Tori, ar jūs. Uh, sutinkate su tuo, kad vien laisva prekyba neįspręs visų problemų. Mes turime galvoti ir apie kitas politikos sritis apie e, klausimus susijusius su darbdaviais, E, reikia globaliai tuos klausimus spręsti, ne tik tai e, prekybos kontekste. Taip. Man kelia susirūpinimą tai, kad prekybos politika gali tapti perkrauta dėl tarptautinių standartų. Klauskime savęs, kaip galime e, reikalauti, kad jų būtų laikomasi. Mes diskusijose apie vystimąsi kalbame apie tai, kad reikia gerbti ir šalių suverenumą. Mes e, raginame Bangladešą e, įgyveninti savo įsipareigojimus, laikys prievalių ir jau galime padėti tą padaryti, tai yra teisingas kelias. E, tam, kad galėtume apibendrinti diskusiją, dabar pakviesiu komisijos narį Barnie pasisakyti komisijos vardu. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Labas vakaras visiems. Ir kaip jūs jau supratot, aš kalbėsiu Katrin Ešton vardu. Aš da, e, norėčiau pradėti savo atsakymą nuo, nuo to, kad jūs šioje diskusijoje girdėjote kolegų pasisakymus ir. Uh, Ir mes komisijoje taip pat, kaip ir jūs, esame labai sunerime dėl šių baisių gaisrų, kurie įvyko šalia Dakos lapkričio, lapkričio mėnesį. 112 žmonių, daugiausia jaunų moterų, žuvo. Ir Gerbėmiai parlamento nariai, jūs savo pasisakymuose visiškai teisingai pasakėte, kad reikia kerti tekstilės pramonės socialinių normų klausimą. Šis klausimas rūpi jums ir mums. Buvo atlikti įvairūs tyrimai, jų išvadai, išvados skiriasi. Tačiau yra akivaizdu, jog dažnai yra pažydinimi būtiniausi, minimaliausiai saugos standartai ponė Saifi ir kiti mums priminė, jog mes turime bendrą atsakomybę. Atsakomybę, kurią dalėjomės su stambiomis e, e, tarptautinėmis bendrovėmis ir su tais, kas yra atsakingas už darbą šiuose fabrikuose ir kas privalo užtikrinti, jog būtų laikomasi būtiniausių saugos standartų. Aš norėčiau, ponė Pirinkai, patvirtinti, e, e, ponai, ponios ir ponai, pakartoti tą patį, ką sakė ponė Georgieva. Jūs minėjote, e, kad mes stengiamės sureaguoti kuo skubiau. ES yra suinteresuota, kad mūsų prekybos partneriai suinteresuota tuo, kad mūsų prekybos partneriai užtikrintų deramas darbo sąlygas. Ir šios tragedijos suteikia mums galimybę dar kartą siekti realių rezultatų šioje srityje. 2012 m. Liepos 25 d. dieną Birželio 25 dieną mes e, patvirtinome ES strategiją ir veiksmų planą žmogus teisų ir demokratijos srityje, kuris e, leidžia mums e, tęsti mūsų darbą, įtvirtina žmogus teisės išorinėje dimensijoje. Ir reikalauti, kad jau būtų gyvendinta jungtinių tautų, būtų gyvendintas jungtinių tautų verslo ir žmogaus teisų derinimo gairės ponia Valer ir kiti minėjo, jog čia kalbame iš esmės ne vien apie priekybą ir ne vien apie Europos veidą pasaulyje. Aš, pavyzdžiui, šioje diskusijoje dalyvauju kaip ir uh, vidaus rinko, už vidaus rinką atsakingas komisaras. Mums rūpi išorės e, vidaus rinkos dimensija. Jūs minėjote, kad e, šis klausimas yra tiesiogiai susijęs su mūsų įmonėmis. Man rūpi šis klausimas. Jums yra žinoma, jog komisija šiuo metu siekia įtvirtinti socialinės e, įmonių atsakomybės principą. Ir praeito metų pabaigoje mes pateikėme veiksmų, pasiūlymą dėl veiksmų planą, dėl e, socialinės bendrovių atsakomybės. Mūsų bendrovės, kurios prekiauja su kitomis šalimis, ponė Veiler, aš Jums pritariu šiuo klausimu, privalo siekti žmogiškesnių, padaresnių darbo sąlygų. 2013 metais mes pateiksime pasiūlymą dėl nefinansinio bendrovių skaidrumo. Įmonės privalo suvokti, jog jos turi rūpintis ir socialinė trauksimi, ir prisimti socialinę atsakomybę, bei aplinkosaugą. Ir aš norėčiau Jums priminti, kad Jūs šiuo metu svarstote tekstą, kurį e, aš jums pateikiau, kuris yra susijęs su atskirų šalių skaidrumu. Šis dokumentas yra reikalingas tam, kad mūsų įmonės, kurios dirba e, kalnakasybos e, srityje, tokių įmonių daug dirba Afrikoje ir Azijoje, arba tos įmonės, kurios užsima miškininkystę, žinotų, žinotų, su kuo bendrauja su, e, ir kokių sąlygų galima reikalauti. Ir šis dokumentas, tikiuosi, netrukus pateks pas e, valstybinarių ministrus. Dirbančiųjų teisų įtvirtinimas yra vienas iš pagrindinių mūsų žmogus teisų strategijos skirtos Bangladešui tikslų. Mes e, ir toliau bendradarbiausime su Bangladešo vyriausybė ir stengsime taip pat uh, sustiprinti vyriausybės e, pastangas, įtikinti verslo e, bendruomenę, e, atsižvelgti į visas šias problemas. Ir toliau mes remsime žmogus teisų gynėjus, kurie gina socialinius klausimus. Tomas Man ir uh, ponas Langė uždavė klausimą ir aš galiu Jums pasakyti, kad komisija ketina paskelbti e, dokumentą. Paskelbsime ataskaitą apie tai, kokiuose šalyse yra labiausiai išnaudojami vaikai. Kitą savaitę tai, tai ketiname padaryti. Man atrodo, kad mes visi sutarėme, jog mes turime pasimokyti iš šių tragedijų. Ir e, būtent todėl aš noriu Jums pasakyti, kad uh, Mes ne, negalime tiesiog sureaguoti pasinaudodami veiksm, išorės veiksmų priemonėmis. Mums reikia surasti įvairias priemonės, reikia taip pat e, naudoti ir viešą dip, e, diplomatiją, ekonominį dialogą, vystomasias e, programas, kurios yra labai svarbios ir kuriuose reikia, kuriuose reikia nurodyti, jog šalis partneris privalo laikytis tam tikrų sąlygų. Prekybos politika galiausiai. Aš ką tai kalbėjau, kad ši politika yra beje apie susijusi su įmonių socialinė atsakomybė. Taigi mes dirbame su kolegomis visoje Europos Sąjungoje, dirbame su atsakingais ministrais valstybėse narėse tam, kad kuo geriau suderintume veiksmus šioje srityje, tam, kad mūsų darbas būtų kuo veiksmingesnis. Ir ponė pirmininkė, labai trumpai norėčiau e, sureaguoti į e, kai kurių e, narių pasisakymus. Jutta Steinburg ir Jean Lambert kalbėjo apie kompensacijas, kuria, kurios turėtų būti išmokėtos aukų šeimoms. Ir ponė Lambert pasakė, jo galima tik tai tikėtis, kad e, profsąjungos, dėrėdamosis su kitomis kitais atsakingais subjektais, galės užtikrinti, kad būtų laikomasi e, galiojančių standartų. E, aš Jums pritariu. Daniel Kaspari Štain, Štainriuk kalbėjo apie tarptautinę darbo organizaciją, su kuria mes plėtojame partnerystę, nustatydami sveikatos ir saugos darbe standartus. Bangladeše gyvendinamas yra profesinio mokymo projektas. Ir e, trišalė, e, trišalė, e, trišalė taryba turėtų, ši darybos posėdis turėtų įvykti 2013 metų, jau vyko 2013 metų sausio 15 dieną. Ir jo išvados yra įdomios. Pone Ašton ir kiti mano kolegos, pone Kasparė yra pasirengę toliau tęsti darbą ir surasti priemonių, kurių galima būtų imtis kuo skubiau. Saugos darbe e, e, srityje Bangladešas neratifikavo dar konvencijų, kuriomis nustatomi yra e, sveikatos ir saugos darbe standartai. Ir aš ir mano tarnybos, tarnyba tęs darbą, nagrinėdama ir kitus jūsų iškeltus klausimus, štai ką aš norėjau pasakyti ponios Georgijovos e, e, vardu, dėja, ji negalėjo likti iki šios diskusijos pabaigos, dėl to, kad ji privalo šiuo metu būti Briuselėje. Dėkoju. Labai ačiū tarybos vardu ministrė Kreiton. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti visiems nariams dalyvavusiems diskusijoje. Ji parodė, kad Mes visi esame pasiryžę užtikrinti, kad padarytume viską, kas įmanoma, kad užkirstume kelią tokių tragediškų, tragiškų įvykių paskartojimui, kaip praėjusį lapkritį. Manau, kad komisaras Gabarnie pakalbėjo labai e, plačiai apie viską. Aš nenorėčiau kartotis, nes žinau, kad jūs dar laukia ilgas vakaras ne vienas pro NATO narys pozityviai pasisakė ir pateikė pozityvių pasiūlymų ir aš e, juos visus pasižymėjau. Vienas dalykas, kuris yra aišku, yra tas, kad visi parlamento nariai tikisi kažkokių veiksmų. Ir nors aš nemanau, kad kas nors galėtų sakyti, kad tie tragiški įvykiai Dakoje kokiu nors būdu leistų mums e, na, kažkaip aiškiai pasiteisinti ir taikyti kažkokias protekcionistinės priemonės. Aš nemanau, kad tokia šios diskusijos yra dvasia. Tačiau e, manau, kad pagal turime laikytis tarptautinių priekybos sustarimų, dvišalių sustarimų ir per organizacijas tokias kaip TDO turėtume ieškoti būdų kaip panaudoti mūsų turimus svertus, kad būtų taikoma aukštesni, geresni standartai ir darbuotojų apsauga. Man atrodo, kad e, daugelis minėjo šios dalykus. Svarbu iš tarybos perspektyvos pasakyti, kad mes esame pasiryžę naudoti prekybos paskatas, e, kad e, priverstume kitas šalis E, laikytis svarbiausių žmogaus ir darbo teisų ir e, įvairių principų. Kaip aš minėjau pradžioje, per ES GSP plus e, sistemą. Manau, kad tai yra svarbu ir yra daug potencialo šiame kelyje. Taigi, nekartodama to, ką pasakė kiti, Aš paminėsiu, kad diskusijoje buvo minėti įvairūs būdai, kaip e, skatinti veiksmingus ryšius tarp prekybos, darbo ir aplinkos. Europos Sąjunga, aišku, gali suvaidinti šią srityje svarbų vaidmenį. Visi mes, visos institucijos, turime dirbti artim, e, artimai glaudžiai su TDO ir kitomis daugiašalėmis organizacijomis, nes tik tokiu būdu galime veiksmingai užtikrinti e, tinkamų darbo sąlygų užtikrinimą e, įvairiose šalise ir įvairiose sektorėse, kas ir turėtų būti mūsų tikslas. Labai ačiū. Labai ačiū. Baigiame diskusiją šią temą. Yra pateiktos, pateikti šeši pasiūlymai dėl rezoliucijų. Balsuojama bus rytoj vidurdienį. Perina prie kito darbo tvarkės klausimo, o tai yra korup... tarybos ir komisijos pareiškimai, korupcija, es lėšų netinkamas naudojimas ir poveikis politinių sprendimų prieimimo procesams. Na ir diskusiją pradėsime su tarybos pareiškimu, kurį pateiks ministrė Kreiton. Ačiū, pirmininkė, gerbėjai.